Dėl rugsėjo sesijos pagal 78 taisyklę norėčiau kai ką Jums pasakyti. Europos darnaus vystimosi fondo reglamentas e, buvo pasirašytas, aš ir tarybos vadovas e, pasirašė šį dokumentą ir e,